nuomonės. Diskutuosime apie du pranešimus. Pirmąją parengė ponas Otmar Karas. Tai yra MVI galimybės gauti finansavimą ir MVI finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje. Ir antrasis pranešimas, apie kurį šiandien diskutuosime, buvo parengtas pono Dislav Krasnodepski, kaip ko geriau pasinaudoti MVI darbo vietų kūrimo galimybėmis. Šio, šie du pranešimai tikrai nepaprastai svarbus ir visų pirma norėčiau suteikti žodį pranešėjams. Otmarkaras, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, ponės ir ponai. Mes dabar kalbame apie pranešimą dėl e, MVI e, finansavimo e, kapitalo rinkų sąjungoje. Aš norėčiau paprašyti Europos parlamento narių užtikrinti, kad kapitalo rinkų sąjungai, formuojant kapitalo rinkų sąjungą, būtų atsižvelgiama ir MVI. MVI turi turėti galimybės paprasčiau gauti e, kapitalą. Mes e, norėtumėm, kad ES e, kapitalo, kapitalo rinkų sąjunga atsižvelgtų į realius įmonių poreikius. MVI sudaro didžią dalį ES įmonių ir dėl to svarbu, kad MVI gautų galimybę, turėtų galimybę gauti kreditus. Apie tai mes jau kalbame ilgą laiką. ES MVI labai skiriasi. Skiriasi verslo modeliai, dydis, e, išsivystimo lygis, struktūra, e, teisinė forma. E, MVI turėtų turėti galimybę gauti kreditus per visą savo gyvavimo ciklą. Banko paskolos yra vienas iš svarbiausių MVI finansavimo šaltinių. Dabar bankai teikia tam tikras lengvatas MVI kreditams. E, tas lengvatas reikėtų dar labiau išplėsti. E, MVI turėtų turėti galimybės gauti kreditus palankesnėmis sąlygomis. Dabar tokios išimtis jau yra taikomos ir aš prašau, kad jos būtų dar labiau išplėstos. Uh, Ne MVI sukėlė krizę ir dėl to būtina ir toliau taikyti lengvatas MVI, tai būtų visiškai sąžininga. Tai taip pat galėtų padėti aukti ekonomikai, atsigauti ekonomikai. Pranešimas apima 43 puslapius. Ten kalbame ir apie tai, kad reikėtų sukurti vieno langelio principo sistemą kiekvienoje valstybė narėje visoje vals... Europos Sąjungoje turėtų būti supaprastintos procedūros, pagal kurias MVI gauna kreditus. Kiekviena įmonė e, turėtų e, labai greitai e, vienoje įstaigoje išspręsti visus klausimus nuo steigimosi iki kredito gavimo. MVI taip pat turėtų teikti ir e, projektus dėl e, kredito gavimo. Ir dar diskusijų pradžioje norėčiau paminėti štai ką. Labai svarbu e, šviesti jaunus verslininkus, juos informuoti apie tai, kokias galimybės jie turi kreditus gauti būtina skatinti jų finansinį raštingumą. Jie taip pat turėtų žinoti ir kokią riziką prisijama. Taigi, pranešimas uh, užima daugiau kaip 40 puslapių. Ir ten iš esmės kalbama apie tai, kaip turėtų būti užtikrintos galimybės MVI gauti kapitalą, kreditus. Taip pat mano pranešime kalbama ir apie tai, kad reikėtų suteikti naujų finansinių galimybių bei e, supaprastinti įmonių steigimo procedūras, nustatant vieno langelio principą. Aš norėčiau baigdamas visų paprašyti paremti mano pranešimą. Labai ačiū. Dabar žodis antrojo pranešimo pranešėjui ponui Krasnodepski. Keturios minutės. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Mūsų tikslas buvo bendras. Akivaizdu, jog MVI vaidina labai svarbu vaidmenį ES ekonomikoje. Daugiau nei 90 procentų ES įmonių yra mažos ir vidutinės. Jų poveikis darbo vietų kūrimui taip pat yra nepaprastai didžiulis. Būtent jos ypač prisideda prie darbo vietų kūrimo. 2014 metais e, Būtent MVI buvo sukurta 71 procentas naujų darbo vietų. Europos komisija nekarta ėmėsi iniciatyvų parodyti, jog rūpinamasi MVI ir jų rinka. Šiandien taip pat kalbame apie šių įmonių finansavimo galimybę e, kapitalo rinkose. Šiandien mažos ir vidutinės įmonės susiduria su daugybė problemų. Jų pajėgumai, kalbant apie darbo vietų kūrimą, nėra pakankamai išnaudojami ir įvertinami. E, šios įmonės atsiduria nepalankesnėse sąlygose palyginti su didžiosiomis tarptautinėmis korporacijomis. Be to, ir valstybėse narėse e, situacija skiriasi. Tai taip pat pabrėžiame pranešime. E, šeiminės įmonės, mažos ir vidutinės įmonės kenčia dėl įvairiausių netikėtų pokyčių, reglament, pakitusio reglamentavimo ir neiškių mokestinių sprendimų ir e, nesažiningo administravimo. Dažnai didesnės įmonės sulaukia tam tikrų privilegijų, kurių neturi mažos ir vidutinės įmonės. Taigi turime atsižvelgti į mažų ir vidutinių įmonių, e, į joms daromą poveikį. Nes e, šiandien mažos ir vidutinės įmonės yra tarsi diskriminuojamos didesnių įmonių atžvilgių. Jos gali pasinaudoti e, esančią teisinę teisėkuros sistemą, o mažos ir vidutinės įmonės to padaryti negali. Taigi, dėl papildomos administracinės naštos šios įmonės turi e, prisimti didesnę ir sąnaudų naštą. Šiandien dėja e, mūsų švietimo sistema tokia, kad e, darbo, rinko, darbo rinkos poreikių e, įgūdžiai, kuriuos įgauna jauni darbuotojai, netitinka. Taigi pabrėžiama ir profesinių įgūdžių vystimo svarba. Tai ypač svarbu centrinėje rytų Europo, rytų Europoje, taip pat e, pietričių Europoje, kur buvo imtasi griežtos taupimo politikos ir tai e, smarkiai apribojo finansavimo galimybės. Dėl e, jaunų jaunos e, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo ypač kenčia periferinės ES šalys. Mažoms ir vidutinėms įmonėms sudaromos nevienodos sąlygos. Ačiū gerbiamas kolega, e, jūs viršiuojate laiką. Prašome baigti. Ačiū. Žodis ponui Dombrovskijui. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Europos komisijos prioritetas yra paskatinti ekonomikos saugimą ir darbo vietų kūrimą. E, komisija yra labiausiai sutelkusi būtent į šios užduoties įgyvendinimą. Aišku, svarbus klausimas yra kaip pagerinti prie finansavimo prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra mūsų rinkos padalinio um, svarbiausia užduotis ir klausimas. Ačiū ponui Krasnodėpski ir ponui Otmar pranešėjams už tai, kad atkreipė dėmesį tai, su kokiais sunkumais suturia MVI ir kad siūlo tam tikrus veiksmus. Šiandien Europos komisija paskelbė komunikatą dėl kapitalo rinkų sąjungos. E, tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas susijęs su jūsų iškeltais klausimais. Pagrindinė problema - geresnis užimtumas ir MI geresnio finansavimo galimybių paieška. Mes teikiame siūlymus, kad įmonės galėtų lengviau gauti finansavimo viešosiuose rinkose. Mes norime, kad šis finansavimas būtų paprastas, aiškus ir skaidrus E, turime tai reglamentą dėl e, socialinio fondo reguliavimo, dėl finansinių rinkų stiprinimo ir e, finansavimo įvairovės didinimo MVI. Mes norime priimti reikiamus reglamentus dėl prospektų. Tos iniciatyvos turi būti patvirtintos labai greitai. Dabar yra laikas labai intensyviai dirbti, norime paskatinti pažangą tam, kad kapitalo rinkos gerėtų, kad būtų galima, kad atsirastų daugiau finansavimo pasirinkimo ir kad atsirastų daugiau tarp valstybinių investavimo galimybių. Pavyzdžiui, mastavo apie pensijų rinką Europos Sąjungoje. Galėtume e, numatyti preferencinius tam tikrus e, mokesčių sprendimus susijusius su su paslaugomis vartotojams ir finansinėmis paslaugomis. Reikėtų geriau perorganizuoti skolas ir rasti būdų, kaip skolas sumažinti. Mes taip pat paskelbėme veiksmų planą mažmeninėms finansinėms paslaugoms ir pateikėme tam tikras idėjas susijusias su Europos e, finansų paslaugų rinka. Mes taip pat norime padėti e, verslininkams lengviau įkurti įmonės ir lengviau tvarkyti jų reikalus. Kai kur naštos dar tebėra įmonėms per daug. Kaip užtikrinti tvarų finansavimą? Europos komisija čia e, kūrė specialią darbo grupę, kur bus nagrinėjimas tvaraus finansavimo klausimas būtina sukurti tokias sąlygas, kad būtų galima uh, jas pritaikyti visoje Europoje. Veiksmai turėtų padidinti uh, finansavimo galimybės įvairioms, įvairaus dydžio įmonėms, įskaitant ir MVI. EFSI taip pat turėtų būti panaudotas e, tam finansavimui gerinti. Turime 200 sustarimų su finansų tarpininkais. Ir tai jau yra reikšminga pagalba keletui tūkstančių MVI, nes jos gali gauti paskolas e, tuo išspręsdamos dalinai savo problemas. Taip pat man, bandome nustatyti preferencinį paskolų režimą MVI ir pertvarkyti tinkamai kapitalo rinkas. E, pono Krasnodėpski pranešimas aiškiai rodo, kad reikia labiau padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir padėti struktūriškai joms. Reikėtų, kad būtų dirbama kartu su įmonėmis, su MVI. Paremti inovacijas yra labai svarbu, tačiau e, įmonių kūrimas turėtų būti patrauklus dalykas. Žmonės neturėtų bijoti to daryti. Ir finansavimo pagerinimas galėtų būti paskata kurti įmonės. Užimtumas nėra panacėja pati savaime. Būtina kurti ores darbo vietas ir paruoštiems kvalifikuotą darbo jėgą. Būtina stiprinti užimtumą ir darbuotojų teisės, at, e, užkirtant kelią E, darbui juodojoje rinkoje. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, laukiu įdomios diskusijos šią temą. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė, dėkoju komisarė. Prieš pradedant diskusiją išklausysime komitetų atstovų. Ir pirmiausia, biudžeto komiteto vardu kalbės kolega Kužmiuk. Prašau. Zabierając głos w tej Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau, aš norėčiau sutelkti dėmesį ties štai kuo. MVI sukuria daugiau kaip 50 procentų ES BVP ir taip pat daugiau kaip 70 procentų darbo vietų. Yra labai mažų įmonių, yra ir didesnių įmonių, jų taip pat labai skiriasi ir verslo modeliai. Iš kur dažniausiai e, MVI gauna finansavimą? Dažniausiai tai yra bankų paskolos. Ir e, tų banko paskolų kaštai labai skirtingi. Dar viena e, galimybė e, MVI gauti finansavimą, tai yra kapitalo rinkų sąjunga, o taip pat ir kosme, tai yra Europos komisijos e, programa. Neseniai į kosme, kosme programai buvo skirta papildomi 200 milijonų zlotų, tai tikrai džiugina. Dėkoju. Laukiu pono e, Žulot, bet panašu, jokio nėra, taigi e, regionų e, vystimo komitetui niekas nestovauja. Žodis kitam atstovui. Kolega Morgano, ačiū pirmininkė. MVI yra ES ekonomikos variklis. Mini įmonės, mikro įmonės dažnai yra labai kūrybiškos, novatoriškos ir jos taip pat skatina ES kultūrinę, lingvistinę uh, E, įvairovę. E, jie, e, tokios įmonės sukuria milijonus darbo vietų. Čia dirba panašiai tiek žmonių, kiek ir bankų bei draudimo sektorija. Dažniausiai tos, tokiose įmonėse dirba jauni kūrybi, kūrybiški žmonės nuo 15 iki 29 metų bet tokioms įmonėms sunku gauti finansavimą. Ir dėl to būtina joms užtikrinti galimybės gauti kreditus. Čia reikėtų ieškoti ir specifinių sprendimų, ypač dabar, kai perinama prie skaitmeninės ekonomikos. Taip pat yra būtina skatinti e, ir kompetencijas mini ir mikro e, įmonėse, tam, kad e, jos galėtų tinkamai įvertinti visą kylančią riziką o taip pat, kad būtų užtikrinta ir intelektinės nusavybės apsauga. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis poniai Nirjada, biudžeto komiteto vardu. Ačiū pirmininkė. Labai gaila, kad pranešime nekalbama apie tai, jog e, MVI poreikiai skiriasi. Kaip žinote, MVI e, ypač nukentėjo nuo ekonominės krizės. Ir e, pagalba šiams įmonėms ypač sumažėjo. Labai gaila, kad tai vyksta tuo pat metu, kai didžiosios korporacijos sugeba išvengti mokesčių mokėjimo. Galime pateikti ne vieną tokį pavyzdį kaip Apple. Kapit e, finansavimas iš kapitalo rinkų nėra sprendimo būdas. Turime skatinti verslumą ir e, vystyti kitus finansavimo būdus tam, kad pas, sustiprintume šį sektorių. E, kreditų gavimo problemos neturi e, stabdyti MVI plėtros. Nepamirškime, jog jos prisideda prie vietos ekonomikos ir bendrai ekonomikos stiprinimo. Ačiū. Dabar laukiame pono Novakovo, aš taip pat jo nematau. Taigi panašu, jog visi po truputį pavargsta. Taigi daugiau komitetų atstovų pasakymų neturėsime, o dabar perduosiu žodį politinių frakcijų atstovams. Visų pirma, poniai Kliun, EPP vardu. Uh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Prasnodėpski pranešėjai už jo paramą ir kantrybę dirbant su šešėliniais pranešėjais. E, Buvo parengtas e, tikrai m, mm, gerai subalansuotas pranešimas apie tai, kaip galima būtų paremti MVI. E, mes vieningai pareiškėme, kad tos įmonės turi sulaukti paramos kaip ir startuoliai startuoliai e, ir MVI labai skiriasi, tad ir parama turėtų būti skirtinga, atsižvelgiant į delikačią jų visų situaciją. Puikiai žinoma, kokios vertingos mūsų ekonomikai ir Europos ekonomikai yra MVI. 90 milijonų žmonių visoje Europoje e, darbo turi būtent jų dėka. Ir iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad e, MVI kūrimas turėtų būti remiamas daugia nacionalinių įmonių buvimas, kurios siūlo paslaugas ir, ir prekes. E, be abejo, taip pat yra svarbus, tačiau lygiai taip pat svarbios yra ir MVI, jos vaidina taip pat labai gerą vaidmenį. E, be abejo, kalbam apie biurokratijos mažymą, sakoma, kad reikia sumažinti nereikalingą biurokratiją startuoliams ir MVI. Tai reiškia, kad reguliavimas turėtų būti geresnis, efektyvesnis, o nereikia jo turėti daugiau, užtenka turėti kokybiškesnio. Tai būtų naudinga MVI ir startuoliams. E, kaip jau sakiau, geresnis reguliavimas yra svarbus dalykas. Komisija nori mažinti tą reguliavimo naštą ir tai yra geras žingsnis Šiaip mes norėtume, kad MVI galėtų dirbti lengviau, kad įdarbinimas būtų lengvesnis, kad parama MVI būtų teikiama sklandžiau, paprasčiau. E, be abejo, veikimas darbo rinkoje turi tam tikrą kainą, reikalingos tam tikros sąnaudos, bet MVI yra labai svarbus e, mūsų ekonomikos elementas. Mes tiesiog turime suprasti, kokią, kokį vaidmenį tos įmonės vaidina ir turėtume susitelkti labiausiai prie pagalbos joms. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Suteiksiu uh, žodį kolegai Simon. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū uh, ponui Karas, pranešėjų parengusiam puikų pranešimą. Ačiū už jo uh, bendradarbiavimo požiūrį, labai teigiamą požiūrį. Mes galime kartu išsiaiškinti, kokios yra problemos ir kaip reikėtų jas spręsti. Na taip, mes e, apie tą patį regis diskutuojame dešimtmečius, laikas bėga. Mano štai, pavyzdžiui, esmins regione yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių, kai kurios iš jų e, smarkiai auga. 26 procentai iš jų yra tokios, kur darbuotojų skaičius mažėja. E, yra taip pat ir darbo neturinčių žmonių. E, nedaug tų įmonių galėjo e, rasti galimybių įdarbinti daugiau žmonių ir aukti. Kodėl tai buvo? Galbūt dėl to, kad bankai e, nėra taip arti vartotojų, nėra taip labai linkę skolinti. Tiesiog matome, kad yra tam tikras, tikras spraga, tam tikras ato, atotrukis e, tarp bankų ir įmonių, kai bankai nemano, kad skolinti yra jiems naudinga veikla. Taigi skolintojas turėtų būti viešasis sektorius. Viešasis sektorius turėtų labiau investuoti. Yra daug pavyzdžių mano regione, kur tokios investicijos labai pasiteisino, tačiau tam reikalinga, aišku, tam tikra atranka ir nuolatinė priežiūra. Mums reikia uh, E, kaip jau sakiau, to, to bendro langelio, kur įmonė gali susitvarkyti visus reikalus. Bet taip pat reikalinga ir, ir e, diferencijuotas bankų požiūris. Reikia pasakyti, kad e, ekonominė rizika bankų visada egzistuoja. Turim pasakyti, kad MI paprastai neužima labai didelės rinkos dalies, todėl čia savo vaidmenį turi suvaidinti viešasis sektorius. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegai Ožo. Minutė. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. MVI sudaro 90 procentų visų įmonių. Čia yra sukūriami du trešdaliai visų darbo vietų ne finansinėme sektorėje ES. Pranešime kalbama apie tai, kad būtina diversifikuoti MVI finansavimą. Taip pat pranešime nurodoma, kad e, reikia e, tokių įstaigų, kurios padėtų e, MVI įveikti visus fiskalinius, administracinius reikalavimus. Dažniausiai MVI vis dar skolinasi iš bankų. Aš manau, kad mes galime vis dėlto padėti MVI. Aš noriu padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą. Kalbant apie patį pranešimą, aš manau, kad pranešime yra puikiai aprašyta dabartinė MVI padėtis, bet taip pat susidaro ir įspūdis, kad e, tiek daug pakeitimų tarsi praskedė patį pranešimo turinį. Ačiū. Dėkoju, gerbiamas kolega. Toliau kolegė Dilabajova, jai tikrai skiriama daug laiko, dvi su pusė minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. MVI man labai brangios, nes būtent MVI aš pradėjau savo karjerą. Ir dirbdama Europos parlamente aš vis dar susilaukiu daug komentarų iš MVI. Reikėtų e, tų MVI pasiteirauti, koks, kokie yra jų poreikiai. Aš galiu pateikti sąrašą, kokiu veiksmingu žingsniu mums reikėtų imtis. Visų pirma, reikia užtikrinti, kad universitetus baigę asmenis turi tokių įgūdžių, kurie reikalingi darbo rinkoje. Taip pat e, paminėsiu antrą dalyką. Komisija turi ir toliau plėtoti tokias sėkmingas programas kaip Erasmus. Tokios programos kelia jaunų žmonių e, savimonę. Mes jau esame praradę e, tarsi vieną kartą, vieną žmo, e, visuomenės kartą ir mes nebegalime sauliaisti vėl padaryti tą patį. Trečia, mes turime skatinti įmonės modernizuotis, naudotis skaitmeninėmis technologijomis bet tam reikia, kad verslininkai įgytų ir naujų įgūdžių. Taip pat reikėtų supaprastinti ES subsidijų taisyklės, taip pat reikia ir paprastesnių sanglaudos politikos priemonių bei tokių programų kaip Kosme, Horizontas 2020 ir taip toliau. Mums reikėtų sukurti stabilę teisinę aplinką. Na, o ES teisės aktai turėtų būti tam tikros galimybės MVI, o ne kliūtis. Būtent e, MVI sukuria iki dviejų trečdalių darbo vietų Europoje. MVI yra labai svarbus e, inovacijų ir verslumo variklis. E, sėkmingai veikiančios MVI labai skatina ekonomikos augimą, E, valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje. Taigi mūsų didžiulis prioritetas turėtų būti parama MVI. Baigdama noriu padėkoti e, dar kartą e, kolegoms Krasnodepski ir Karas. Ačiū. Aleksandra Rodrygė. Ačiū. Dabar žodis poniai Sandra Rodrygės. Gerbėmieji, iš ties mažos vidutinės įmonės yra ekonomikos variklis. Galicijoje e, didžiąją daugumą e, įmonių sudaro būtent MVI. E, trisdešimt procentų yra itin mažos įmonės. Tačiau dėl itin neoliberalios politikos būtent jos labiausiai ir nukenčia. Didžioji pagalbos dalis yra skiriama didžiosioms korporacijoms, bet to šios tarptautinės įmonės e, moka mažiau mokesčių. Taigi turime išspręsti apmokestinimo klausimą ir turime labiau remti mažas ir vidutinės įmonės. Turime suteikti joms daugiau viešojo finansavimo galimybių, kuriant e, viešuosius bankus. Ir taip pat labai svarbu nutraukti e, laisvos priekybos susitarimus, kurie nepritaikyti mažų ir vidutinių įmonių poreikiams, bei grįžti ir at, at, atkreipti daugiau dėmesio į kitų sektorių svarbą. Ačiū. Žodis ponui Kobornu. Ačiū gerbama vicepirmininkė. Kapitalo rinkos turėtų skatinti investicijas, tačiau turiu pasakyti, kad ES politika neveikia, ji kaip tik yra žalinga. Airijoje e, taikomi karališki mokesčiai yra puikus to pavyzdys. Nesvarbu, ar didelės ar mažos yra įmonės, jos nuo to kenčia. O štai uh, Apple išvengė sumokėti 13 e, milijardų eurų mokesčių. E, Apple tiesiog pasinaudojo valstybinę pagalbą savo reikmėms tenkinti. Taigi kokiagi ES darbo tvarkė? Ogi darbo tvarkė tokia, kad e, skatinamos didžiosios įmonės vengti mokesčių. E, joms suteikiama valstybinė pagalba, kuria pasinaudodamas korporacijos išvengia mokesčių mokėjimo. Taigi nėra jokių paskatų tobulinti valstybinės viešasias paslaugas. Ironiška, jo kalbama apie konkurencijos komisijos direktoratą, nes būtent šis direktoratas prisideda prie konkurencijos apribojimo. Na, net ir po Brexit referendumo reikia pasakyti, kad jei Junktinė karalystė vis dėlto liks bendrojoje rinkoje, tai turėtume uh, E, ne tik pakeisti valstybinės pagalbos taisyklės, bet ir tinkamiau kontroliuoti, nacionalinių lygmenių kontroliuoti ap, apmokestinimo klausimą. Visi šie dalykai tik dar kartą akivaizdžiai įrodo, jog Junktinė karalystė turi pasitraukti ne tik iš ES, bet ir iš bendrosios rinkos. Akivaizdu, kad ES visiškai nesupranta mažų vidutinių įmonių poreikių. Ačiū. Žodis ponui mano. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes dažnai girdime Europos, kalbant apie mažas įmonės įmonės. Komisija ir Briuselio biurokratai buvo pripratę kalbėti apie mažas įmonės. O kiek iš jūsų jau pabandė e, išrašyti čekį ar sumokėti dar, e, už darbo atlyginimą. Europos komisija e, bendradarbiauja su finansiniu pasauliu, su Wall Street, kam ir nėra naudinga bendra rinka jau 25 metus. E, tikrai ne ES įmonėms. Jūsų konkurencijos sąlygos leido užsienio kapitalui pirkti ir supirkti strateginės ES įmonės. Prancūzijoje, pavyzdžiui, General Electric ir Alstom yra akivaizdus to pavyzdys. E, mažoms sutinėms įmonėms ne, nelengvėja situacija. Toms įmonėms reikia užsakymų, joms reikia, kad būtų didesnė paklausa e, tam tikroms paslaugoms jų vid, šalių viduje. E, mes skeptiškai vertiname kapitalo rinkų sąjungą ir norą vėl suteikti daugiau galių finansų rinkoms. Rinkos yra uh, E, cikliškas finansuotojas, jos finansuoja tik tada, kai mano tai esant palanku, o patriotai nori permastyti partnerystę su privačiais bankais ir užmėgsti ilgalaikius partnerystės santykius, e, kad būtų galima diskutuoti su bankais iš naujo, kai konjunktūra pasikeičia. Būtina finansuoti produktyvę ekonomiką. Ir pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Ar primsite klausimą pagal mėlynąją kortelę iš pono Koburn? Ar primsite klausimą, kolega? Taip? Pone Koburn, prašom klausti. Klausimas be mikrofono. Aš norėčiau paklausti. E, suprantu Prancūzijos problemą, suprantu, ką patiria Prancūzijos smulkusis verslas, kuris dabar labai kenčia. E, ar nesutiksite su mumis, kad atsakymas į tai būtų Prancūzijai e, pasiekti Brexit pavyzdžių ir pasitraukti iš, iš Europos Sąjungos, kaip tą padarė Junktinė karalystė. Ir manau, kad ponelio Pen jau yra iškėlus tokia idėja, ką manot? Prašom atsakyti, ponė Mono. Gerbiamas kolega, ačiū, aš žinau, kad jūs labai remiate Brexit, suprantama. Tai be abejo yra sprendimas, tačiau prieš bandant įvykdyti Frexit, pagal Brexit pavyzdį, mes dar esame nusprendę dėrėtis, nes vyks ES vadovų sustikimas Mes diskutuosime dėl tokių dalykų, kaip pasitraukimas iš bernos, bendrosios erdvės ir norime kaip Junktinė karalystė taip pat atgauti kai kurias savo teisės. Dėkoju. Pirmininkė. Ačiū. E, na štai, diskutavome apie to, tai, dabar žodis ponui Kasam. Dėkoju. Mažos ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos jėga, jos variklis. Turime stiprinti ją, siekti to savo darbo, kad galėtume ES e, sukurti daugiau darbo vietų. E, įmonės turi turėti galimybę dirbti laisvoje rinkoje. O laisvą rinką aš laikau valstybės sąjungos nares. Turime suteikti toms įmonėms e, daugiau galimybių dirbti, pašalinti kliūtis, ypač finansinės krizės metu. Kaip buvo pasakyta, Jungtinė karalystė nusprendė pasitraukti iš ES. Išėjimas yra išėjimas. Tad prieš pradėdami kalbėti apie darybas, svarbu pasakyti, jog pasitraukiantieji turi suprasti, kad negalės naudotis tais dalykais, kuriais gali naudotis tos valstybės, kurios lieka ES narėmis. Turime galvoti be abejo apie verslumą. E, ši savybė turi būti mūsų visuomenėje svarbus aspektas kai pasirenkama e, galimybė kurti verslą, ta galimybė turėtų būti patraukli, tai turėtų paskatinti novatorišką požiūrį. Iššūkių be abejo yra daug, tačiau nelabai daug ką nuveikėme skatinami žmonės priimti tą iššūkį. Aš manau, kad mūsų darbas tam bus naudingas. Noriu padėkoti pranešėjams. Mums reikia e, daugiau dirbti MVI labui ypač žinant, kad jos padeda didinti užimtumą. Tai gali būti užimtumo problemos sprendimas ES. Ačiū. Žodis kitam kalbėtojui. Ponui Pavel. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, ačiū ponui Krasnodėpskiu už puikų bendradarbiavimą su mišio klausimu. Aš esu politikas, e, kuris remia Europos verslininkus ir MVI, nes tai yra tas sektorius, kuris, glaudė, kuris ženkliai prisideda prie ekonominio ir socialinio sektoriaus vystimo Europoje. Būtina, kad būtų sudarytos sąlygos kurti geras darbo vietas mažose ir vidutinėse įmonėse. Būtina imtis tam tikrų priemonių. Pirmiausia, palengvinti prieigą prie finansavimo, prie informacijos ir taip pat prieigą E, dalyvauti viešuosiuose konkursuose. Būtina mažinti nereikalingą biurokratiją, kovoti su šešėlinė ekonomika, sukčiavimu ir numatyti e, labai stabilės, aiškės teisinės taisyklės. E, daugelis MVI mano šalyje ir ne tik mano šalyje to seniai prašo, kai kas galbūt pasakys, na taip, lengva pasakyti, sunku padaryti. Tačiau aš manau, kad jeigu norime padidinti MVI ES konkurencingumą, tas priemonės turime gyveninti nedelsiant. Neverta, kad jos liktų tik popieriuje ES komisijos dokumentuose. MVI turi būti tinkamai įvertinamos ir turi turėti galimybę dirbti geromis konkurencijos sąlygomis. Mums reikia kad valstybės narės bendradarbiautų tarpusavėje, kad šį procesą įsitrauktų švietimo sistema, E, verslas, kad galėtume pakeisti švietimo ir mokymo sistemą taip, kad galėtume tinkamai išspręsti problemą, kai trūksta tam tikros kvalifikacijos darbuotojų. MVI taip pat tenka atsakomybė ir savo darbuotojų atžvilgių. Darbo sąnaudos neturi e, mažėti, mažinant socialinę darbuotojų apsaugą. Priešingų atveju kursime skurdžią visuomenę Europoje. MVI taip pat turi atsisakyti nevienodo traktavimo ir užtikrinti vienodą darbo užmokestį už tą patį darbą vyrams ir moteriams. MVI turi turėti aiškias teisinės taisyklės, nes tai padės paskatinti investicijas. Ačiū. Dėkoju. Toliau panas Hodge. Ačiū pirmininkė. E, kolega Krasnodepskė aprašė labai įdomų fenomeną. MVI e, sudaro apie 90 procentų visų įmonių Europos Sąjungoje. Jos e, darbina daug žmonių, jos yra atsakingos už inovacijas ir ekonomikos augimą. Profesoriaus Krasnodemski e, pranešimas yra tikrai be galo vertingas, nes ten yra pateikiama svarbių rekomendacijų, kaip būtų galima išnaudoti MVI teikiamas galimybės. Ten taip pat yra iš, išanalizuotos ir kai kurios rizikos, pavyzdžiui, biurokratijos keliama rizika arba kokia rizika uh, uh, kelia. Uh, netitikimas tarp įgyto išsilavinimo ir įgūdžių bei e, protų nutekėjimas. Iš esmės tai tikrai puikus pranešimas. Dėkoju. Toliau pane Van Nivenhuizen, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Aš norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, kurie sakė, kad MVI sudaro ekonomikos pagrindą visose ES valstybėse narėse. MVI labai svarbios tam, kad mūsų šalių ekonomika atsigautų. Bet tam, kad MVI galėtų būti mūsų ekonomikos variklis, jos turi gauti atitinkamą finansavimą. Mes netrukus kalbėsime ir apie e, prospektus direktyvą, prospekto direktyvą. Taigi, jau dabar galiu pasakyti, kad sunkame teisinga linkme. Taip pat reikia gerinti taisyklės ir dėl e, rizikos kapitalo. Na, MVI nebūtinai pasinau, galės pasinaudoti visomis galimybėmis, jos labai priklausomos nuo e, bankų paskolų. Daugiau kaip 80 procentų finansavimo e, MVI gauna iš bankų. Uh, Aš manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį tai, kokios naujos finansavimo galimybės egzistuoja. Tai gali būti finansavimas per įvairias platformas, sutelktinis finansavimas. Ir aš tikrai norėčiau, jog komisija pasirūpintų, jog būtų skirta pakankamai dėmesio toms alternatyvioms finansavimo formams, nes jos tikrai gali labai padėti MVI. Baigdama dar kartą dėkoju pranešėjams. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis poniai Lopės Bermeho. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mažas ir vidutinės įmonės iš ties mums labai svarbios, tai yra mūsų gamybos pagrindas. Nepaisant to, Joms kelia grėsmė ES vykdoma politika. Viena vertus turiuomenį bankų koncentraciją, finansinių paslaugų koncentraciją. Turime pagalvoti apie valstybinius viešuosius e, bankus ir kitokias finansinės struktūras, kurios galėtų papildyti dabartinę bankų sistemą nes dabartinė sistema naudinga tik tai didžiosiams įmonėms, o į mažus gamintojus nekreipiama dėmesio. Taip pat turime nepamiršti e, viešųjų e, išlaidų e, ir paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms mažėjimo. Iš ties finansavimas iš, rinkų, kap, iš kapitalo rinkų nebus stebuklinga išeitis, kaip kad teigia pranešėjas, turime ieškoti platesnių galimybių, nes vis dar susidurime su ekonominė krize. Ačiū. Žodis Kolega Cani, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėko, pasakyti, kad šiandien e, beveik visi labai teigiamai vertino pranešimus. Pasisakė tie, kam labai svarbios MVI. Na ir be abejo, man tai patinka. Vis dėlto aš matau, kad dar ir šiandien nelabai norima suprasti, kokios yra realios problemos ir su kokiamis, e, kokiais apribojimais susiduria MVI. Tai nebūtinai yra galimybės gauti e, kreditą. Dažnai mes kalbame tik apie simptomus, bet nesigiliname į struktūrinės problemas Ir ta didžiausia struktūrinė problema yra euras, mūsų bendra valiuta, būtent ji e, kišakoja MVI. Europos centrinis bankas pateikė ataskaitą apie MVI ir ten e, nurodoma, kad MVI labiausiai skundžiasi ne e, prastomis galimybėmis gauti kreditus, bet galimybėmis e, prasiskarpti naujas rinkas, galimybė, galimybėmis susirasti naujus klientus. Taip pat pažvelgime, ką sako EBPO bei Tarptautinis valiutų fondas. Jie teigia, kad šiandien šiaurės šalis bei e, šiaurės šalių MVI šiuo metu e, turi daug mokėti ir už e, valiutų keitimą - 15-20 procentų. Atotrukis tarp e, MVI vis didėja. Taip pat dar paminėsiu ir taupimo politiką. Valstybėse narėse yra sugriauta paklausa ir tai, ką siūlome siūlo komisija negali išspręsti visų problemų. Panašu, kad tiesiog atsisakoma e, e, pažvelgti akis tikroms problemams. Aš atsisakau dalyvauti šiame žaidime. Jeigu norite padaryti kažką gero MVI, tai yra panaikinti, e, išmontuoti Europos valiutų sąjungą. Ačiū. Ponas Bei. Europos parlamente jau nesuskaičiuotume, kiek pasaraisiais metais buvo priimta pranešimų dėl MVI. Žodžiai gražus, tačiau mūsų vadovai atsisako apsaugoti įmonės nuo nesažiningos konkurencijos tokiuose šalyse kaip Kinija. Blogiau dar tai, kad vykdomas ir socialinis dempingas bendrijos viduje su garsiaja direktyva dėl komandiruojamų darbuotojų. Prancūzijoje mūsų mažos vidutinės ir itin mažos įmonės susiduria su blogiausia liberalizmo ir valstybiškumo e, puse. Laukinė konkurencija, finansų iškelimas į pirmą vietą. E, didžiulė biurokratija, nesažiningas apmokestinimas, vis blogėjantys standartai. Tokia padėtis yra tiesiog nepakenčiama. Uh, Kokiosgi priemonės, kaip kovoti? Visų pirma, turėtume suteikti daugiau galimybių MVI pasinaudoti valstybiniais užsakymais, bankai turėtų dirbti įmonių labui, o apmokestinimas turėtų būti suvienodinimas. Kaip gali būti, kad mažas vidutinės įmonės Prancūzijoje moka 22 procentų pelno mokestį, o didžiosios tik 8 procentus? Dėkoju, ponia pirmininkė. Kolega Piper, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Dažnai kalbama apie tai, kad MVI sukuria labai daug darbo vietų. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams Karas ir Krasnodemski, kurie tikrai labai įsigilino į MVI problemas. Viskas būtų gerai ir gražu, jeigu šią savaitę nebūtumėm gavę ir kitų signalų. Um, žalieji ir kairieji e, nori dar vienas nori keisti e, e, motinystės atostogų direktyvą. Reikia, jie kalba apie tai, kad moteris dažnai prižiūri vaikus, senus žmonės, taip pat daug kalbama apie tai, kad reikia nustatyti ir minimalius atlyginimus. Uh, E, ponios ir ponai, ar mes negirdėjome Europos parlamente to skambučio dėl Brexit, kuris turėjo mus e, priversti atsibusti, kodėl mes e, savo vėl kišame lasdai ratus, kodėl mes kišamės į subsidarumo principą. Taip galėčiau apibendrinti šios savaitės įvykius. Manau, kad atėjo pats laikas išsakyti tuos visus klausimus, kurie ar skamba šį, šį vakarą. Ačiū, Ačiū kolega Fernandes. Labas vakaras. Metas vėlus, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams už atliktą darbą. Ačiū Europos komisijos atstovui ponui Dombrovskijui dalyvaujančiam mūsų posėdėje. Vyksta svarbus darbas, vyksta svarbi diskusija, kuri padės nubrėžti ateities kelius. Didžiausias tikslas yra padėti ES ekonomikai atsigauti ir paskatinti darbo vietų kūrimą bei užtikrinti ES žmonių gerovę. Tai yra galbūt palyginus atskirai paėmus nedideli iššūkiai. E, sektorius, kuriuose priimti sprendimai, komisija pasiūlė energetikos sektorių sprendimų e, ekonomikos augimo skatinimo priemonės, kalbu taip pat apie makroekonominikus dalykus, ne tik apie makroekonominę finansų politiką, bet turi būti kuriama tokia kapitalo rinka, kuri padėtų įmonėms gauti finansavimą. Iš dalies problemos susijusios su MVI išplaukia iš paklausos sumažėjimo vidaus rinkoje. Visą tai stiprėjant konkurencijai būtina vengti socialinio dempingo, kurį praktikuoja didžiosios įmonės. Manau, kad pranešimas yra nukreiptas teisinga linkme. Manau, kad komisija ir kitoms ES institucijoms šis dokumentas gali padėti žengti tolin. Ir e, norėčiau pasakyti, kad mano frakcija mano, kad tas pranešimas yra labai savalaikis. E, turiu dar keletą sekundžių ir norėčiau atsiprašyti komisaro, e, kuriuo prašoma 11 val. dalyvauti posėdėje O UKIP e, ir e, kiti marginalai prašo, tik taip dirba taip, kad keltų keistus klausimus e, komisarui. Tai yra tie žmonės, kurie varinėja nacionalistinės kalbas, kurios yra gėda Europai. Degolis ir Čerčilis pasakytų, kad tokios kalbos yra gėda mūsų istorijai. Neįmanoma, kad tokios kalbos parlamente būtų sakomos dabar. Tikra gėda. Dėkoju. Pirmininkė. Jeigu laika, laikas pasisakymų jums paskirtas, jeigu kreipiatės į kitus parlamento narius, tai darykite tai pagal melinosios kortelės procedūrą. Kolega, ar priimsite klausimą pagal mėlynąją kortelę? Dėkoju, ponė Fernandė, sako ponas Koburn. Jūs minėjote jungtinės karalystės pavyzdį. Tai yra pakankamai kvailas pamastymas. Komisija turėjo atvykti, buvo sėdė dalyvauti vėlai, bet juk komisaras už tai gauna labai, labai didelį darbo užmokestį. Tad nereikia čia populistiškai taip kalbėti. Ar negeriau būti populistu, o ne prisidengus kažkokiais neiškiais dalykais, apsimesti ne populistu, bet kalbėti nesąmonės. Dėkoju na, klausimų nepastebėjau šitam pareiškime. O laikas jums yra skirimas klausimui užduoti. Bet, na, išklausysiu, ką galėtumėte pasakyti, kolega, išgirdęs šį pamastymą. Ponas Fernandes be abejo, kad mes dalyvausime posėje tiek, kiek reikės, nes Europos projektų jums niekas neleis sugriauti. Piliečiai juk pritarė Europos solidarumui, jie prideda uh, pritarė Europos Sąjungai ir solidarumui, o jūs štai dirbate čia ir bandote greuti e, visų gerovę, skaitant ir savo nuo, nuo savo šalies gerovę. Pirmininkė, dėkoju. Tikiuosi, kad dabar kalbėsime reikiamą temą, kolegų silikiuoti suteiksime žodį. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie E, pranešimą, kaip kuo geriau pasinaudoti MV darbo vietų kūrimo galimybėmis. E, čia e, kalbama, kad laisvoji rinka tarsi yra panacėja visom problemam išspręsti. Iš MVI tam, kad galėtų kurti daugiau darbo vietų, jos norėtų ir daugiau lankstumo tekste yra ir, nepra, ir gerų pavyzdžių. Ten kalbama apie tai, kaip reikėtų apsaugoti e, e, darbuotojus. Bet ne viskam pranešime galiu pritarti. ne visą laiką MVI sukuria geras, padorias darbo vietas. E, dažnai MVI darbuotojai negali burtis į profsąjungas, jos profsąjungos tokių darbuotojų neapsaugo. Neoliberalizmas jau yra gėdingai sužlugęs, kodėl jį dabar vėl reikėtų skatinti. Ačiū, kolegė uh, von Storch, prašom. Ačiū, pirmininkė. Dabar daug kalbama apie MVI finansavimą Europos Sąjungoje. Na ir pranešime yra ir tokių e, minčių, e, kuriuoms aš galiu pritarti. MVI sukuria daugiausia darbo vietų, jos labiausiai kenčia nuo biurokratijos ir MVI susiduria su finansavimo problemomis. E, MVI kenčia ir dėl euro. Kolega Zanė apie tai išsamei kalbėjo, dėl to aš šitai nesigilinsiu. Pranešime yra ir pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti MVI padėtį. Aš tiems pasiūlymams negaliu pritarti. MVI, eh, MVI nereikia dar daugiau naujų eh, europinių taisyklių. Atvirkščiai, MVI reikia mažiau reguliavimo, ypač reikia mažiau reguliavimo iš Bruselio. ES e, rinka yra pernelyg daug reguliuojama. E, bankai iš įmonių susikrovė milijardus. Dabar e, turime labai biurokratizuotą e, kapitalo rinką ir taip pat tą banką zombi, kuris kuria sudėting, nustato sudėtingas sąlygas MVI. Pažvelgime, kas darosi Italijoje ir uh, E, Portugalijoje. E, galbūt problemas būtų galima panaikinti, e, išspręsti panaikinus tą zombi banką, tuomet ir įmonėms būtų galima lengviau gauti kreditus. Ačiū. Dabar žodis ponui Zalba Bidegain pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją už šį dokumentą, kuris naudingas MVI. Tai jau beveik tapo tradicija. Ponas Karas ilgą laiką jau remia mažas ir vidutinės įmonės. Na ir kaip sakė ponas um, Dombrovskis ir kiti kolegos, tai dar kartą pabrėžė, iš ties MVI yra e, mūsų ekonomikos ir darbo vietų kūrimo variklis. Pranešime kalbama apie įvairias pagalbos programas, iniciatyvas, kuriomis galėtų pasinaudoti e, mažas ir vidutinės įmonės, e, ir kurios galėtų būti panaudotos e, jų augimui skatinti, tačiau to neužtenka. MVI Europos Sąjungoje ir ypač pietinėje jos dalyje susiduria su fin didžiulėmis finansavimo problemomis. Kitaip tariant, tai yra susiję su finansavimo sąnaudomis, e, ypač eurozonoje. Ir tai yra labai nesažininga, bet to tai turi įtakos e, našumui. Taigi, e, kalbėti tik apie kapitalo rinkas būtų neteisinga. Mano nuomonė, Turime pagalvoti apie visas priemonės, kuriomis galima būtų palengvinti e, MVI galimybės pasinaudoti finansavimu. Ačiū toliau, kolegė Čintylė, prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, nėra jokių abejonių. MVI e, yra pačios svarbiausios ekonomikos augimui. Jos taip pat sukuria ir daug darbo vietų. Taigi būtina padėti MBI. Reikia užtikrinti įmonėms geresnę e, prieigą prie kreditų. Taip pat e, reikia ir e, gerinti MVI konkurencingumą. Įmonės turėtų įgyti naujų E, įgūdžių tam, kad galėtų e, užkov, e, išsikovoti ir naujas rinkas. Taip pat reikia ir joms taikyti anticiklinės priemonės. Taip pat reikėtų skatinti, kad MVI darbo rinką įtrauktų daugiau pažeidžiamų asmenų. Taip pat nepamirškime ir MVI socialinės atsakomybės. Pirmininkė bando nutraukti var, e, kalbėtoje. Labai ačiū. Žodis ponui Stolojan pusantros minutės. Atsiprašau. Uh, Aš net nespėjau pasisakyti per visą man skirtą kalbėjimo laiką. Netaikykite skirtingų standartų mums. Ačiū pirmininkė. Ehm, Ačiū pranešėjai ponui Karas ir visiems kitiems prisidėjusiems prie šio pranešimo. Džiaugiuosi Europos komisijos pirmininko pranešimu, kuomet jis, sakė, kuomet jis kalbėjo apie tai, jog e, investicijoms bus skirta daugiau dėmesio ir jos bus didinamos. E, jos labai svarbios daugiau nei 200 tūkstančių maž, mažų ir vidutinių įmonių. Aš visiškai pritariu e, tam, kas išsakyta pranešime, kuomet sakoma, jog reikia skatinti MVI potencialą ir jų vystimasi. Dėl to manau, jog E, vicepirmininkas ponas Dombrovskis taip pat išryškino labai svarbų dalyką. Jis teigia, jog šiandien mums e, kapitalų e, rinka yra kaip niekad svarbi, ypač atsižvelgiant į Brexit. Skaitmeninė ekonomika taip pat vystosi, taigi Europos komisija turėtų pateikti naujų pasiūlymų, kurie kaip paremti inovatyves mažas ir vidutinės įmonės. Būtent šios įmonės dirba idėjų pasaulyje ir pateikia konkrečių būdų, kaip pritaikyti inovacijas. Ačiū. Toliau e, kolega Zenonato. Ačiū, pirmininkė. Parama MVI reiškia skatinti užimtumą. Už ypač jaunimo užimtumą. Tai taip pat reiškia skatinti ir socialinę sanglaudą. Ir būtent dėl to reikia taikyti įvairias paskatas MVI įmonėms startuoliams ir mikro įmonėms. Tai ir taip pat reikia užtikrinti ir tinkamą darbuotojų mokymą. Yra Erasmus programa, kurią gali naudotis ir jauni verslininkai. Jie gali išmokti, kaip vadovauti mažai įmoniai. Taip pat reikia padėti ir pažeidžiamiems asmenims tam, kad jie galėtų įkurti MVI. Pavyzdžiui, e, imigrantai. E, Jos taip pat galima būtų integruoti į darbo rinką, tai būtų taip pat ir sėkmingos socialinės integracijos pavyzdys. Jiems reikėtų suteikti e, daugiau galimybių gauti leidimus dirbti. Taip pat užtikrinti, kad galėtų gyventi šalyje. Ačiū. Dėkoju. Pusantros minutės dabar kolegiai Toms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų labai svarbu e, e, padėti MVI, kurios vaidina tokį svarbų vaidmenį. Tai turėtų būti prioritetas. Kiekvieną kartą, kai kalbam apie tai parlamente, mes prieiname prie tos pačios išvados – Pritariu kolegoms, kurie sako, kad bankų paskolos tebėra e, populiariausios finansavimo šaltinis MVI, bet norėčiau pridurti dar šį veitą. Kai naudojimas, e, e, pasinaudojimas europiniais projektais yra irgi labai svarbus dalykas, tačiau MVI neturi galimybės konkuruoti e, konkursuose viešuosiuose ir kitose projektuose, nes neturi reikiamo darbuotojų skaičiaus, jos neturi galbūt e, analizės departamento, nežino, kaip įveikti vairius barjerus. Reikėtų kurti tokius klasterius, įmonių grupės, kurios galėtų būti pagalba MVI. Tuomet susigrupavusios tos įmonės galėtų lengviau uh, E, prieiti prie įvairių finansinių priemonių, galėtų galbūt dalyvauti konkursuose. Turiu ir dar vieną pamastymą. Mums reikia tokios aplinkos, kur būtų galima dirbti lankščiau. MVI yra didžiulis e, užimtumo šaltinis mūsų visuomenėje, turėtume remti tai. Mums taip pat reikia skatinti verslumą jau mokykloje. Tai labai svarbus dalykas. Dėkoju, pirmininkė, ačiū, o dabar žodis kolegiai Paunovai pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Manau, kad visos įmonės nusipelno dėmesio. Jeigu tos įmonės turi turėti galimybę egzistuoti, dirbti, užtikrinamas ekonomikos augimą, tam jums reikia gauti finansavimą. Būtina, kad jūs veiktų mūsų Europos rinkoje. Įmonė nenori E, tiesiog būti priklausoma nuo vieno finansavimo šaltinio. Tad tų finansavimo šaltinių turėtų būti daugiau, jie turi būti novatoriški, kūrybiški. E, taip, jie turi būti tokie, kokios šiandien yra mūsų įmonės. Paprastai nenu, negerai būtų siūlyti vieną sprendimą, vieną ir tą patį sprendimą visiems. E, reikėtų atsižvelgti į nacionalinius ir Europos teisės aktus. E, apie tos poreikius būtina kalbėti. Yra skelbiami siūlymai, kurie turėtų būti labai konkretūs. Veiksmai turėtų būti greiti ir nedelsiami. Būtina, kad tie visi įdomų siūlymai pavirstų darbais, kad tai padėtų padidinti užimtumą, paskatinti ekonomikos augimą, kapitalo uh, fondai ir verslumo fondai turėtų egzistuoti, turėtume teikti techninę pagalbą valstybėms narėms, kurios plėtoja rinkos finansavimą remdamiesi europinėmis iniciatyvomis. E, tai gali padėti, ESIF, Europos investicijų fondo naudojimas gali padėti rasti sprendimus. Ir aš manau, kad e, prieimė reikiamus sprendimus mes galime MVI padėti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis kolegai Bensen. Jis yra paskutinis kalbėtojas pagal sąrašą pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą dėl MVI. Ačiū taip pat komisarui Dombrovskijui už jo susidomėjimą šiuo klausimu. Mes turime priemonių, kurios gali būti panaudotos padėti MVI, jeigu tinkamai bus panaudotos. Be abejo, mes pergyvename ekonominę krizę. MVI sunku gauti finansavimą, kurio joms reikia. Bet kolegos kalbėję šį vakarą visi pabrėžė tą pačią problemą pirmininkas Junkeris irgi kalbėjo apie tai. Būtina, kad Europos strateginių investicijų fondas būtų irgi panaudotas pagalbai MVI. Šiandien mesgi kalbame apie tai, kad bazelio taisyklių gyvendinimas, kapitalo reikalavimų direktyvų gyvendinimas įmonėms nebuvo lengvas dalykas. Tai nepalengvino joms būdų gauti finansavimą. Uh, e, uh, e, ir dabar mes peržiūrėsime kapitalo reikalavimo direktyvą. E, tie reikalavimai gali tapti dar griežtesni. E, tai reiškia, kad įmonėms reikės ko gero dar daugiau e, darbo įdėti siekiant kai kurių taisyklių atitikimo. Tai reiškia, kad įmonėms finansavimo keliai dar labiau pasunkės peržiūrėdami kapitalo reikalavimų direktyvą turime atsižvelgti MVS situaciją. Ačiū. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99... Ačiū. MVI Europos Sąjungoje sudaro daugiau kaip 9, 98 procentus visų įmonių. Ten dirba virš 50 milijonų, 65 milijonai darbuotojų. Graikijoje MVI labai nukentėjo. Iki 2015 metų e, Graikijoje dingo 250 tūkstančių įmonių. Įmonėms labai sunku gauti finansavimą iš EFSI fondo daug tikimasi, bet panašu, kad EFSI fondas nelabai gali padėti MVI. Tam, kad galėtumėm padėti MVI, reikia skubiai pradėti taikyti uh, programas iš, pagal, naudojantis tuo strateginių investicijų fondu. Ačiū. Kitas kalbėtojas mano sąraše ponas Diegas. Turime pagalvoti, kaip sudaryti geresnės sąlygas MVI gauti e, finansavimą. Tačiau e, visų pirma, turime atlikti tam tikrą diagnozę. siūlydami, įkurdami e, rinkų e, kapitalo rinkų sąjungą, turime atsižvelgti į praeities e, pažangą ir tai, kas įvyko. Turime nepamiršti, jog yra ir daug didelių įmonių, kurios gauna geresnės sąlygas, tiesiog manoma, kad jos tokios didelės, kad niekada nežlugs. Tačiau mes turime pagalvoti apie valstybinę kontrolę ir taip užtikrinti MVI gerovę. Ačiū. Spontaninė pasakymo procedūra baigta. Žodis komisijos atstovai ponui Dombrovskijui. Gerbama pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Po šių diskusijų aš dar labiau įstikinęs, kad mes galime kartu dirbti siekiant pagerinti e, mikro įmonių ir MVI e, padėtį. Iš ties mes turime daugybę įvairių iniciatyvų skirtų investicijoms paskatinti. Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas taip pat yra labai svarbus žingsnis. Raginu dirbti kartu, remiantis pateiktais pasiūlymais ir dokumentais ir kartu toliau renkti įvairias atitinkamas rekomendacijas. Turime kartu diskutuoti apie finansavimo galimybės ir darbo vietų potencialą. Šie du dalykai glaudžiai susiję. Jūs visi pateikėte daug naudingų rekomendacijų. Tad Europos komisija ir toliau pasiruošusi kartu dirbti MVI gerovį užtikrinti. Dėkoju. Labai ačiū, gerbamas vicepirmininkė. O dabar žodis pranešėjams. Pirmiausia, ponui Karas, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė, ponės ir ponai. Diskusija parodė, o ypač e, dalyvių skaičius šiuo vėlyvų metu parodė, kaip mums svarbu užtikrinti, kad MVI e, gautų geresnį finansavimą. Ko gero, nereikia kalbėti apie tai, e, kokios svarbios yra MVI vidaus rinkai. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir kolegiams, kurie sudalyvavo šioje diskusijoje. Ačiū ir šešėliniams pranešėjams kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Labai ačiū. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ši diskus, šios diskusijos esmė buvo užtikrinti, kad MVI galėtų naudotis ir kapitalo rinką, kapitalo rinkų sąjungą. Kapitalo rinkų sąjunga turėtų tapti realios ekonomikos finansavimo sąjunga. Ir mes turime suteikti daugiau galimybių MVI naudotis kapitalo rinką. Aišku, čia reikėtų pasinaudoti ir EFSI fondų. Reikėtų e, plėsti tą fondą. Taip pat e, reikėtų ir toliau taikyti Erasmus programą smulkiems verslininkams. Taip pat svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendintas Small Business Act. Ir taip pat čia dar paminėčiau ir Bazelio kriterijų įgyvendinimą visoje Europos Sąjungoje. Nes dabar Bazelio kriterijai negali būti taip įgyvendinti ES kaip JAV. Mes e, dabar galime žengti svarbų žingsnį į ateitį, e, formuodami kapitalo rinkų sąjungą kaip realios ekonomikos finansavimo sąjungą. Ačiū. Ačiū. Žodis antrajam pranešėjai, ponui Krasnodepskijai, dvi, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už visas labai svarbes ir naudingas pastabas, kurios buvo išsakytos. Norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Daug buvo kalbėta apie e, finansavimo galimybės, apie tai, kad tai iš ties yra labai svarbu, buvo kalbama apie, įvairius, apie įvairias kitas kliūtis. Tačiau norėčiau pridurti vieną dalyką. Kol kas niekas to neminėjo. nepasieksime plėtros, jeigu negalvosime apie verslumo augdymą. Visai neseniai univer, universitetuose Vokietijoje buvo atlikta apklausa, studentai buvo klausiami, ar jie norėtų tapti nepriklausomais verslininkais. Mer, dauguma merginų atsakė, jog norėtų dirbti valstybinėse, e, valstybės aparate. Tai buvo pagrindinis, dažniausiai pasitaik, pasitais, pasitaikęs atsakymas. Antroje vietoje pagal populiarumą buvo minima automobilių pramonė. Tai rodo, jog turime branginti verslumo dvasę. Panašu, kad šiandien tai nėra prioritetas ir daugybė žmonių mano, jog didžiausios karjeros galimybės yra valstybės sektoriuje, valstybinėme sektoriuje. Dar norėčiau paminėti tai, ką jau kartojau šių diskusijų pradžioje. Pranešime yra sakoma, kad e, egzistuoja didžiuliai skirtumai, jeigu palygintume valstybės nares. Kliūtis, su kuriomis MVI susiduria, taip pat skiriasi. Bet manau, jog turėtume nepamiršti tų skirtumų. Turime nepamiršti, jog MVI susiduria su skirtingomis problemomis Lenkijoje ar Vokietijoje. Tai, taip pat, tai komisija taip pat turėtų atsižvelgti. Ačiū. Képviselőtársaim, a közös vitát lezárom. Dėkoju. Dėkoju už išsakytas mintis. Baigėme diskusiją šiuo klausimu. Balsuo